Hello. Shall we go? Oi, Presidente, come sta? Stefano, come stai? Oi. Shall we go, please? If I may have your attention. Gerbiami kolegos, prašau visų dėmesio, dirbkim toliau po pertraukos. grįžkim prie mūsų darbotvarkės. Penktasis darbotvarkės klausimas. Susitarimas su Šveicarijos konfederacija. Į dėl jos dalyvavimo Europos prieklopščio paramos biuro veikloje sąlygų. Šis, šio klausimo nagrinimas yra atidėtas. O dabar kiti pranešimai dėl Libe delegacijos Italija kitą savaitę. Dabartinė delegacijos sudėtis yra trys pilna teisiai nariai, sulaukėme keturių prašymų lydėti narius. Ponas Jekolino, ponė Angelylį, ponas Karona ir ponas Borgecijo. Tačiau pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės dėl delegacijų į užsienį turime pasakyti, kad lydinčių narių skaičius neturi viršyti pilnateisių narių skaičiaus. Taigi, jeigu vyksta trys nariai, gali vykti trys lydintis nariai. Tad reikėjo priimti sprendimą dėl lydinčių narių. Delegacijos vadovas pasikonsultavęs su pilnateisiais delegacijos nariais, kolega Engel Ergons, pasiūlė, kad šie nariai vyktų lydėti delegaciją. Ponas Jekolino, ponė Gelinį ir ponas Karona. Jeigu nėra prieštaraujančių, tai patvirtiname tokią delegacijos sudėtį. Dėkoju, kolegos. Kai dėl Libio komiteto kalbų režimo nebus suomių, estų, mal, maltiečių ir kruatų kalbų šį rytą. Vertimo jas negirdėsime. Dėkuoju iš jūsų supratimą. O dabar šeštasis darbo tvarkės klausimas. Politinio dialogo rezultatas vidaus reikalų srities finansinės programos. Turime čia pranešėją. kolega Montana, taip pat ponė Silvigijom yra pranešėja ir pona Marinesku. Ir galiausiai vidaus saugumo fondas, policijos bendradarbiavimas. Kolega Jakolino yra pranešėję šiuo klausimu. Na ir sveikiname poną direktorių Stefano Manservys, jis atstovauja Europos komisijai. Prašom pristatyti mums o, e, politinį dialogą dėl horizontalaus reglamento, kur kalbama apie lėšas skirtas vidaus reikalų sryčiai. Ir dabar yra sudaroma daugiametė programa. Dialogas yra susijęs su turimais ištekliais ir nacionalinėmis programomis. Kalbėsime apie valstybių narių poreikius įvairiose srityse. E, vyko dialogas e, tam tikras, kurio rezultatai yra užfiksuoti protokolė. Komisija pagrėbė, pa, pa, parengė apie kiekvieną valstybę narę e, formuliarą tam tikrą. Ir dabar siūlyčiau tai suteikti žodį ponui man servisi trumpam įvadui, kad galėtų pristatyti politinį dialogą prieglobšio migracijos ir, ir integracijos fondo srityje. Laiko šiam klausimui turime iki 10 valandos daugmaž 20 minučių. Paskui pristatysime. Paskui turėsime klausimus ir atsakymus laiko iki 10.30. Pone man servisi, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už kvietimą. Aš jau nekartą sakiau, kad šis dialogas yra labai svarbus. Mums tai yra nuolatinio dialogo pradžia su parlamentu, su, su tuo, kas yra svarbu šioje srityje. Turimos lėšos turbūt panaudotos pagal svarbiausius strateginius tikslus, skirtos jų pasiekimui. Šiandien mes diskutuojame apie politinio dialogo rezultatus. Pabandysiu apibendrinti šiek tiek, kokios svarbiausios problemos buvo paminėtos, e, kaip suklasifikavome išgirstus atsakymus. Turime asociuotų valstybių narių, apie kurias duomenys taip pat surinkome. Dabar dėl proceso tikslų ir bendro vertinimo. Pirmiausia, pats procesas. Jūs be abejo pastebėjote, kad turėjome dirbti remdamiesi pragmatizmu pirmiausia, kadangi dialogas vyko kartu diskutuojant ir dėl juridinio pagrindo. Tad turėjome turėti omeny tai, koks galėtų būti tas teisinis pagrindas. Tai buvo svarbiausia. Tai yra tas E, dialogas, kuris vyko dalyvaujant valstybėms narėms. Ir nacionalinėse programuose tie bendrai nuspręsti dalykai turės atsispindėti. Ir pragmatizmu taip pat buvo remdamas, remiamas, nes mes žinome, kad tos programos turės būti įgyvendintos ir tinkamai finansuojamos. Ypač turėčiau pabrėžti, ką minėjo Europos parlamentas. Buvo kalbama apie minimalų procentinį lygį E, finansavimo. Ir šis procesas e, buvo paremtas tam tikromis bendromis taisyklėmis, kurios egzistavo šalyse narėse. Ir paskui stengiamės išanalizuoti, kokios yra spragos, ką dar reikia padaryti, ką Europos komisija dar turėtų nuveikti. Buvo diskutuojama su valstybėmis narėmis kad jos galėtų pateikti informaciją apie savo situaciją, kad galėtume pasiekti tam tikro bendro lygmens. Antra, reikėjo renkti dialogą tam, kad galėtume išsiaiškinti, kiek toli pasirengusios yra žengti valstybės narės, kokie jų yra tikslai, kokie pasiekimai. Na ir trečias dalykas yra tai, kad vyksta tam tikras procesas ir tą procesą į priekį varė išsikelti tikslai. Na, identifikuoti tikslus buvo vienas iš svarbiausių uždavinių. Tie uždaviniai buvo pirmiausia, tas uždavinys pirmiausia buvo pasiekti bendro supratimo kad valstybės narės galiuojančias taisyklės interpretuotų daugmaž vienodai. Mes nuolatos ieškome sutarimo dėl visų svarbesnių aspektų, bet svarbu buvo išsiaiškinti, kokia buvo padėtis. Antra, svarbu įgyvendama politika. Mes e, kiekvienos valstybės klausime, ką kiekviena iš jų ketina veikti, ką nori daryti kalbant apie prieglopščio ir migracijos fondą. Na ir be abejo reikėtų, kad valstybės narės priimtų kaip savo šią problemą ir ją spręstų. Ir čia procedūras numatyti yra sunkiau. Reikėtų, kad būtų tam tikras supratimas to, kas norima nuveikti. Ir neturėčiau jums čia neaiškinti, kaip svarbu, kad piliečiai pritartų tam. Mano E, tų rezultatų vertinimas būtų toks. Tas dialogas buvo labai pozityvus, kadangi mūsų supaprastinimo tikslas buvo pasiektas, valstybės narės jam pritarė, nes visi stengiasi prisitaikyti prie egzistuojančių procedūrų ir gyventi pagal jas. Tad matome, kad supaprastinimo noras buvo pakankamai didelis. Tad iš tikrųjų kartais naudinga yra iš savo pačios biurokratijos tam tikrą valstybę narę ištraukti, kad atsirastų nauja vizija. Iš pradžių egzistavo tam tikro nepasitikėjimo, nes ne visos valstybės narės e, labai entuziastingai pritarė tai siūlymai, po, siūlomai politikai. Sakė, kai kurios net buvo įsitikinus iš pradžių, kad ne jų tai yra reikalas. Tačiau patvirtinus nacionalinę programą, uh, e, turi būti tikras, kad ta programa veiks. Ir gali, kad dialogui nesant, gali susikaupti tam tikrą eilė nesusipratimų, kurie gali kenkti visam bendram darbui. Tad e, teko padirbėti ypač su labiausiai e, nenusiteikusiomis bendradarbiauti valstybėmis, kad jos pakeistų savo požiūrį. Ir mano dabar bendras vertinimas būtų toks, mes pasiekėme sutarimą dėl rodiklių. Dėl tų rodiklių, kurie padeda siekti rezultatų. Mes manome, kad reikalingas nuolatinis politinis dialogas apie tai, kokia yra situacija, ko norim pasiekti, ką turime dar pasiekti ir kas buvo pasiekta. Aš manau, kad viso to proceso rezultatas pirmiausia ir buvo toks ir tas rezultatas yra pozityvus. Jeigu pa, norėčiau pamatyti tuos du fondus, apibendrinamas galėčiau pasakyti štai, ką jūs turite prieš save dokumentus, iš kurių rezultatus galite pasižiūrėti, dėl prieglopščio migracijos fondo, ypač dėl prieglopščio paveikslas buvo pakankamai aiškus. Turime du dvi valstybių grupės. Viena valstybių grupė yra tų valstybių narių, kurios patiria sunkumus, nes patiria didelį spaudimą ir kitos valstybės narės, kurios dėl geografinės padėties natūraliai patiria tą spaudimą ar riziką, kad gali e, pas jas atvykti daug pabėgėlių prašytojų ar migrantų. Kita grupė valstybių yra ta grupė, kurios turi gerai veikiančią sistemą, kuri padeda susidoroti su pabėgėlių skaičiu, su patiriamu spaudimu ir kuri gali, kurios gali nesunkiai spręsti legalios migracijos problemas. Bet matome, kad ir vienu ir kitu atveju reikėjo numatyti, pažiūrėjau, kvotas. Tam, kad galima būtų numatyti E, Dublino sustarimo nuostatas dėl prieimimo galimybių šaliai, dėl e, to, kad turi būti užtikrintos pagrindinės žmonių teisės ir laisvės, kad turi būti teikiama jiems pagalba ir taip toliau ir panašiai. Taigi, čia, turi, čia yra tos rytis, kur valstybės narės uh, noriai leidžia tam tikras lėšas. Ne visos vienodai, bet. Kitas aspektas būtų integracija. Čia vyko labai įdomi diskusija dėl specifinių poreikių integruoti prieglopščio prašytojus. E, ir čia buvo kalbama apie teisėtus migrantus. Galėtume papasakoti daug sėkmės istorijų integravimo pavyzdžių valstybėse narėse. Bet ir čia matėme, kad yra skirtumų tarp tų valstybių narių, kurios yra pripratusios bendradarbiauti šioje srityje ir tvarkyti su šio pobūdžio, pobūdžio problemomis ir tų valstybių, kurios pirmą kartą susituria su pabėgėlių atvykimu. Ir čia matome, kaip svarbu yra dalytis patirtimi, pirmiausia gerąją patirtimi, Mes kėlėme du specifinius klausimus. Vienas klausimas buvo toks, kaip užtikrinti ypač prieglopščių prašytojams prieigą prie darbo rinkos ir čia iškylo nemažai sunkumo ir kaip parengti tam, tą, tą prieigą prie darbo rinkos legaliems migrantams. Antroji tema, kuri man pasirodė labai įdomi, buvo e, kalbama apie finansavimo tam tikrą sinergiją, apie socialinio fondo panaudojimą. Mūsų turimas biudžetas yra labai nedidelis. Tad yra labai svarbu vietose žiūrėti į konkrečią situaciją ir Pavyzdžiui, integracijai, mes ga, integracijos klausimus mes turime spręsti kuo arčiau žmonių, kuo arčiau tų vietų, kur jie gyvena ir tam panaudoti prireikus struktūrinius fondus. Taigi, čia tikslas buvo pirmiausia užtikrinti, kad sugražinimo į savo šalį migrantų politika veiktų tvarkingai. Taip pat norėjome, kad e, būtų skatinamas savanoriškas asmenų grįžimas į savo šalį. Mes Manome, kad čia reikalingas bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis. Frontexas taip pat turėtų įsitraukti į šio klausimo sprendimą. Taip pat reikėtų numatyti gražinimo į šalį strategiją, jeigu žmonės nelegaliai gyvena šalyje ir, ir, ne, ir jeigu jie bus gražinami prievartą, tai tuomet tai nepavyks išspręsti problemos. Tie žmonės turi būti gražinami į savo šalį civilizuotai, suteikiantiems pagalbą ir panašiai. E, migrantų perkelimo kitur gyventi klausimai taip pat svarbu, svarbus dalykas yra. Jų įkurdinimas. Dažnai valstybės nori šį klausimą spręsti, numatyti tam tikras paskatas migrantams keltis gyventi vienur ar kitur. Ir aš manau, kad galim tikėtis, kad, kad, kad um, valstybės narės imsis aktyviau spręsti šiuos klausimus, nes iki šiol didelio apetito juos tvarkyti nebuvo pastebėta. Kai dėl prieglobščio ir migracijos fondo, jūs e, turite informacijos jums pateiktuose dokumentuose, o dabar norėčiau dėl vidaus saugumo fondų tarti porą žodžių ypač kalbant apie sienų apsaugą, aš manau, kad svarbiausia, čia reikia paminėti tris tikslus. E, pirmiausia, būtina, kad sienos būtų apsaugotos modernios technologijos priemonių dėka. Apie tą kalbėjo visos valstybės narės ir ko gero čia jos tikrai sulauks paramos. Jos nori taip pat būti tikros, kad tai, kas bus daroma nacionaliniu lygmeniu, bus suderinama su teisėkuros procesu ir priimtais sprendimais. Valstybės narės investuoja dabar į technologijas ir būtų negerai, jeigu tų technologijų būtų neįmanoma tarpusavį suderinti ir bendrai naudoti. Bet tai yra tas rytis, kur valstybės nori investuoja. Antra, Eurosur. E, čia irgi turime paminėti Aš manyčiau, kad šis klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus ir ateityje problemų šioje srityje mm, bus daugiau jas spręs reikės. Šia irgi turime kalbėti apie mm, bendradarbiavimą tarp įvairių valstybių narių. Na ir trečias dalykas, kuriam aš pritarėme, būtina, kad būtų įdėktas konstruktyvesnis bendradarbiavimas, tam tikra struktūra, kuri padėtų telkti resursus veikiant bendroje Šengeno erdvėje. Europos Šengeno sistema galėtų veikti kaip viena, o ne kaip fragmentuota kažkokia realybė. Ir aš tikiuosi, kad bus įgyvendintos tam tikros veiklos, kurios padės supaprastinti gyvenimą visiems, įskaitant vizų prašytojus. Kai dėl vidaus saugumo fondo dėl policijos, manau, kad svarbiausias dalykas buvo tas faktas, jog pirmą kartą apskritai valstybės narės buvo paprašytos e, numatyti bendrą saugumo strategiją, daugiametę saugumo strategiją. Anksčiau būdavo dirbo individualių projektų pagrindų, taigi patirties nebuvo. Ir valstybės narės turėjo tokią tendenciją paprastai neskelbti vidaus saugumo savo daugiametės strategijos. Tai iš pradžių buvo didžiausias sunkumas. Tačiau, kai valstybėms narėms buvo paaiškinta, kad jos turi e, parengti savo metinį saugumo planą, tai pastebėjome, jog joms turėjo identifikuoti prioritetus pirmiausia ir ieškoti, kur galėtų viena kitą papildyti. Regis tai yra įmanoma. Pirmiausia, identifikuojant penkis svarbiausius tikslus, politinis ciklas taip pat yra parimtas tomis rekomendacijomis, kurias yra išsakęs Europolas svarbiausias dalykas, kuris buvo pabrėžtas dialoge, buvo susijęs su teisės saugos pareigūnų mokymu. Ir tenka pasakyti, kad visos programos metu tai yra numatyta, visose valstybėse narėse visos nori į tai investuoti, kad atsirastų tam tikri bendri standartai susijęs su gebėjimu ugdymu. Visą tai yra labai svarbu, kadangi mokymai tuo pat metu turėtų būti lankstus. Tai irgi svarbus labai klausimas. Kitas svarbus dalykas – stiprinti tarp valstybinį bendradarbiavimą, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Ir čia, pirmiausia, buvo minima kova su narkotikais, su naujais narkotikais pirmiausia, su sintetiniais narkotikais, kurie pagaminti Europos Sąjungoje, Šiuose srityse buvo kalbama apie būtinybę stiprinti bendratarbiavimą, kad būtų galima pakirsti e, šaknis tiems narkotikų prekybos tinklams. Kitas svarbus dalykas – kova su kibernetiniais nusikaltimais. Tai nėra kažkas visiškai naujo, tačiau čia susisėja terorizmas ir organizuotas nusikalstamumas. Tad e, kibernetinis saugumas buvo antra labai svarbi sritis – Ir čia mes tikėjomės, kad valstybės narės į šią problemą labiau kreips savo nacionalinės programas. Tad, tad iš tikrųjų labai svarbu tuo pat metu kovoti su kontrabanda, su prekyba žmonėmis, su ginklų e, kontrabanda, su, su kitos rūšės kontrabanda taip pat. O Dabar sulaukėme valstybių narių reakcijos ir tai bus paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti. Kas vyks toliau? E, turime pasakyti, kad mes negavome kol kas dar nacionalinių programų, jos yra rengiamos ir mes tikimės jų sulaukti jau netrukus. Kalbant apie vidaus saugumą, valstybės dažnai įtraukdavo dvi administracijas mažiausiai, jos dažnai būdavo fragmentuotos. Mes tikimės, kad tie planai, tos programos bus pateiktos iki Liepos mėnesių, kol bus susitarta dėl teisinio pagrindo. Ir tuomet jau galėsime pradėti tikrą tų programų gyvendinimą. Mes tai nereiškia, kad negavome visai jokios informacijos iš valstybių. Ne, mes tik negavome tokių dokumentų, kur būtų formaliai užrašyta štai, tai yra nacionalinis planas. Tad mūsų prognozė, remiantis informacija, kurią turime, yra tokia. Jeigu dirbsime ir toliau taip, tai galėsime padėti, pradėti tvirtinti programas dar šiemet, paskutinį ketvirtį. Jos gai bus įgyvenintos nuo 2015. Darbas ir čia yra didžiulis, Jis jau vyksta kurį laiką. Ir aš manau, kad svarbu yra tai, kad šitie visi mūsų sprendžiami klausimai yra ne tiek procedūriniai, kiek politinių tikslų vedami į priekį. Manau, kad dialogą palaikyti yra svarbu pagal galiojančias taisyklės. Dialogas su Europos parlamentu yra taip pat ypatingos svarbos dalykas, kad galėtume kartu padiskutuoti apie tai, kaip būtų galima užtikrinti geresnę stebėseną to, kas vyksta. Tuo ir baigiu savo pasakymą, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Labai ačiū. Na, o dabar galime padiskutuoti šiuo klausimu. Po to, kai ponas e, man servisi pristatė šį klausimą, Ar yra narių, kurie norėtų pasisakyti? Pradėsime nuo uh, ponios Gijom, žodis jums, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už e, šį pristatymą, nors jisai vyksta apituštėje salėje, daug kolegų nėra. Pastaraisiais metais iš tikrųjų buvo nors tų pastarųjų mėnesių buvo netaip ir mažai, buvo dirbama e, pakankamai intensyviai. Aš pabrėžiu, jog yra tam tikras skaičius svarbiausių aspektų mums. Ir norėčiau dabar nesigilindama į detalės pateikti keltą klausimą dėl integracijos ir imigracijos. Jeigu aš teisingai supratau, jūs negavote iš valstybių nacionalinių programų, jok, jokia programa jums dar nebuvo pateikta, tad norėčiau jūsų patvirtinimą, ar tikrai taip yra. Ir kadangi jūs turbūt negavote jokios programos, tai norėčiau pabrėžti, jog e, per diskusijas mes kalbėjom daug apie minimalius dydžius, minimalius procentus ir turėtume tuomet e, gauti kažkokį patikinimą, jog valstybės narės laikosi tų e, dydžių. O jeigu taip nėra, tuomet galbūt būtų galima gauti iš jų paaiškinimų, kodėl nesilaikoma tų uh, E, minimalių procentinių dydžių. Ir taip pat e, mums reikėtų tam tikro pagrindimo, jeigu kažkokie sprendimai yra prieimami toje srityje valstybių narių. Toliau konsultavimasis su nevyriausybinės organizacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis mums tai taip pat svarbus aspektas. Ar jūs jau e, gavote kokios nors grįžtamosios informacijos iš valstybių narių, nes jūs turėjote kontaktų su jomis ir galbūt turėjote kontaktų su e, tomis organizacijomis. Tad galėtume taip pat pakomentuoti ir, ir tai. Taip pat bendro pobūdžio komentaras aš matau pakankamai e, mažai informacijos apie tai, kokia veikla buvo finansuojama už ES ribų. Atrodo, kad tas klausimas, nors jis ir svarbus, nėra aptartas pakankamai detaliai, tad galbūt jūs galėtumėte pateikti daugiau informacijos šituo klausimu. Taip pat grįžtų prie prieglopščio ir migracijos aspektų. Jūs kalbėjote apie dvi ar tris valstybių narių grupės, kurios uh, E, yra, yra sudarytos pagal prieglopšio sistemų e, plėtojimo kriterijus. Galbūt e, jūs galėtumėt pasakyti, kas yra tos valstybės narės, turinčios skirtingas prieglopščio sistemas. Ir yra taip pat grupė valstybių narių, kurios e, dabar e, rengiasi keisti prieglopščio sistemą, nors ir nesusiduria su e, migracijos spaudimu. Paskaitysiu angliškai. Nations due to the lack of migrants communities and the low social benefits. Donc, je Man kyla klausimą dėl tokios formuluotės, nes Man atrodo, kad čia yra tam tikrų nuorodų, tam tikrų terminų, kurie kelia tam tikrą susirūpinimą. Nes e, atrodo, kad čia daroma sąsoja su e, tais prieglaušio prašytojais, kurie prieglaušio prašytų dėl ekonominių sumetimų. Tad e, galbūt reikėtų terminologiją vartoti truputį iškesnė, kad, iš, kad būtų išsklaidytas e, E, neiškumas ar dviprasmybė. Toliau dėl gražinimo. Aš e, labai e, domėjausi komisijos įtikinėjant argumentų įtikinėjimo potencialu, lyginant tai su savanorišku grįžimu ir norėčiau sužinoti, kas pasiteisina ir kas nepasiteisina toje srityje. Toliau finansinis aspektas. Mes, parlamentas, e, labai rimtai žiūrime į nevyriausybinio organizacijų finansavimo vėlavimą. Ir galbūt jūs jau turite informacijos, kaip viskas vyko per prieš tai e, buvusi finansinį laikotarpį ir kokie galutiniai rezultatai. Aš taip pat turiu jau tam tikros grįžtamosios informacijos dėl migracijos ir prieglapščio fondo. Aš, aišku, su Prancūzija daugiausiai bendrauju ir žinau tą informaciją iš Prancūzijos. Atrodo, kad 2000, e, iki 2014 metų paskutinio ketvirčio turbūt nebus uh, E, gautos lėšos, nors e, išlaidos ir atitinka reikalavimus. Ir atrodo, kad e, vėluojama, vėluojama mokant lėšas praėjusiame finansinėme laikotarpyje ir ne, yra neiškumas dėl dabartinio laikotarpio, tad reikėtų mums daugiau konkrečios informacijos tais klausimais. Dėkuoju. Pone Gijom, dabar pone Brons. Um... Labai ačiū. Kiek pinigų buvo uh, išleista uh, prieglopščio paraiškų nagrinėjimui? Uh, Kiek buvo pinigų išleista, norint patikrinti, ar kilmės šalyje tikrai egzistuoja pavojus? Ar tos šalis tikrai yra pavojingos? Ar ten tikrai e, kyla pavojus dėl e, rasės, dėl etninės kilmės arba panašiai? E, jūs e, kalbėjote apie e, nelegalius migrantus, kurie teikia. E, paraiškas dėl prieglopšio. Kiek pinigų yra išleidžiama tokių paraiškų nagrinėjimui? Ar yra tam kažkokia tai atskira biudžeto eilutė? Ir taip pat e, būtų įdomu sužinoti, e, kokia yra procedūra tuos asmenis e, vėliau gražinant į kilmės šalis, ar jie yra gabenami kažkokiamis transporto priemonėmis, ar tiesiog e, iš jų pareikalama, kad jie patys išvyktų, bet paskui nėra tikrinama, ar jie iš tikrųjų išvyko, kaip kad yra teigiama Frontex ataskaitoje. Pane Zipel, labai ačiū. Na, o aš norėčiau paminėti e, kitokį klausimą. Jūs minėjote e, vadinamasias e, išmanesias sienas. E, Bet aš esu tikrai labai nusivylusi. Mūsų parlamentas ir šis komitetas e, labai kritiškai vertina tą išmaniųjų sienų paketą ir tokia yra praktiškai visų frakcijų pozicija. Mes tikrai turime abejonių, ar tas projektas yra prasmingas. Bet vis tiek komisija nuolat tą projektą mini bando palenkti savo pusę ir valstybės narės. Man atrodo, kad komisija yra tiesiog nusispjauti į mūsų nuomonę. Ji bando sukurti tam tikrus faktus. Ir jie visiškai tas pats, e, nors mes vienbalsiai e, tam projektui prieštaravome ir valstybėms narėms tas projektas taip pat nepatinka. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Je serai très brève. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai po to, ką pasakė Birgita, aš tik tai norėjau pridurti, jog mūsų veiklos e, srityje aš džiaugiuosi, kad komisija pateikė, jog yra e, teikiamos lėšos, yra numatyti. E, Yra numatyta, kokie dokumentai turi būti pateikiami. Mano klausimas bus galbūt gana paprastas. E, koks, kokia yra politinė svarba, parodant, jog fondai e, turi būti geriau matomi ir parodant, jog tam tikriems prioritetams įvairiose valstybėse narėse skiriama X lėšų. Turiu galvoje, kad, e, sakykime, tam tikras procentas yra skiriamas e, integracijai sakykime, prieglopšiui ar kitiems dalykams, kad atitinkamuose reikėtų galbūt, kad būtų aiškiai parodoma, jog yra tam tikra pusiausvėra, jog lėšos neskiriamos visos tik tai vienam kažkuriam aspektui, o yra paskirstomos tarp tų įvairių prioritėtų. Ir komisija galbūt e, galėtų pasidaryti informaciją su mūsų komitetu dėl vertinimo. Kad e, nebūtų taip, kaip mes sakome Prancūzijoje, pusiau luptas, pusiau skustas, kad būtų aiškiai padėtis ir kad aiškiai matytume, kaip yra panaudojamos lėšos, ir kiek valstybės narės skiria tikslų tiems ar kitiems tikslams. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Tai gal vėl suteikime žodį ponui man servisi tam, kad jis galėtų atsakyti klausimus, prašom. Ačiū. Buvo patikta klausimų, kai kurios galiu apjungti. Pone Gijom, ponios Gijom klausimas, labai aktuolus ir paskutinis dėl procentinių ribų. Galėčiau pasakyti štai, ką mes um, siūlėme procentinės tam tikras ribas ir jeigu šalis jų nesilaikys, tai tuomet turės paaiškinti, kodėl taip yra. Tačiau vykstant dialogui nesulaukime, kad valstybės pasiūlytų kažkokias procentinės ribas. Kiekvieno dialogo išvada, taip ir neleitum sudaryti lentelės, pagal kurią galėtum sakyti, kad štai yra tam tikra orientacija, kad lėšų 20 procentų būtų panaudota, važiuoju, prieglopščio politikos įgyvendinimui. Kaip jau sakiau, kol kas negaliu pasakyti, kad kokia nors valstybė prisėmė aiškius įsipareigojimus. Ir parlamentas e, turėtų tarti savo žodį, nes kuo labiau artėsime prie nacionalinių e, problemų sprendimų, tai tuomet teks prisiminti, kad yra tam tikrai įsipareigojimai numatyti reglamente laikytis nustatytų procentinių ribų, nes priešingų atveju valstybėms teks aiškintis, kodėl jos jų nesilaiko. Ir čia galėtume daug ką suformuluoti tiksliau. Kiekvieną kartą buvo bandoma tuos procentus kažkaip patikslinti, tačiau nepavyko nei karto parengti tokios pozicijos, kuri parodytų, kas ir kaip, kaip tas lėšas galėtume skirstyti. Galėčiau paminėti ir keletą konkrečių dalykų, vykstant dialogui su kai kuriomis šalimis, pavyzdžiui, e, Olandija. Šalies administracijos struktūros mums sakė, kad neturime ketinimų pasinaudoti visiškai jokiomis e, lėšomis iš ES integracijos fondų įkurti. Mes kalbėjome apie tai, Bet jeigu ta, ta šalis nesiruošia naudoti ES lėšų integracijos fondų, tai dar nereiškia, kad nebeliks joje integracijos fondo. Tos lėšos bus rastos kitur. Tačiau tai yra tik pavyzdys. Disku, diskusija buvo iš tikrųjų įdomi su šia šalim, pažiūrėsim ateityje, ko, kaip galiausiai visą tai atsispindės programuose, nes kol kas daugiau nieko pasakyti negaliu. Antras dalykas. Uh, kokio tipo konsultacijos turėtų vykti su pilietinė visuomenė, ne tik su vyriausybėmis, bet ir su pilietinė visuomenė. Tiek, kiek įmanoma, kas kart buvo stengiamasi iki proceso metu ir po jo palaikyti e, dialogą su konkrečių suinteresuotų šalių pilietinė visuomenė. E, dialogas vyko pakankamai platus, buvo sudaryta tam tikra platforma, kur atstovaujama pilietinė visuomeniai. Pasižiūrėsim, koks bus viso to rezultatas. Kai dėl lėšų turėjimo, tenka pasakyti iš tai, kad nedidelės organizacijos e, tų lėšų stokoja ir dažnai dėl metinės finansinės programos e, priimti sprendimai nulėmė tolesnį organizacijų būklę. Yra numatyta, jog tuos fondus galima iki 2016 metų panaudoti, kas reiškia, kad iki tol gali nieko ypatingo ir neveikti. Be abejo, negalime priversti valstybių narių panaudoti kitas lėšas, tačiau tos lėšos, kurios yra valdomas tiesiogiai komisijos, e, mes galime tarti savo žodį. 14-15 metų darbo planai, pavyzdžiui, yra tie, kur mes galime turėti tam tikrą įtaką. Pilietinė visuomenė čia irgi turi turėti galimybę tarti savo žodį, kaip tinkamai tvarkyti tų fondų lėšas. Jos yra galimybė to numatyti kofinansavimo priemonę, kuri leidžia, pavyzdžiui, padidinti fondų numatytas ribas vienai ir kitai problemai spręsti. Ta situacija yra pakankamai delikati, bet pabandysime kombinuoti įvairias turimas priemonės. O kai dėl kai kurių valstybių, kurios minėjau, ir naudojamų tokių politinių deklaracijų, kurios kartais yra ne visai politiškai korektiškos, reikėtų neužmiršti, kad pirmiausia turim kreipti dėmesį į realybę, į žmonių realybę. Mes matome šalis, institucijas, matome makro realybę. Tačiau bet koks prieglopščio prašytojas žino, kad vienoje šalyje yra vienokios galimybės pasinaudoti šalies gerbuvo sistema, ir būti intinkamai integruotam, kitose šalyse yra kitokios galimybės. Vokietijoje, pavyzdžiui, ta integracijos procesai, darbinimo procesai vyksta labai sklančiai, todėl prieglobščio prašytojai dažnai vyksta būtent ten. Taigi, tokia yra realybė. Tai nereiškia, kad mes būtent tokiai realybei pritarėme, tačiau reikia į ją atsižvelgti. Na ir kita vertus. Aš niekad nesutikau, kad reikia mažinti e, gerbų, valstybių gerbų vis skirtas tų naujai atvykusių integracijai, nes tai problemus irgi išspręsti nepavyks. Tad manyčiau, kad pabėgėlių pabėgėliai, prieglapščių prašytojai ir jų turi būti traktuojami geriau, su platesniu užmoju, sudarantiems daugiau galimybių. Be abejo, galima ir privalu atsižvelgti į realybę. Tačiau ne, negalima pabėgėlių vertinti ar, ar, ar jų teisti kažkaip. valstybės, kurios patiria didelį migrantų srautų spaudimą. Tos valstybės, kurios yra viduržėmirios regione - Bulgarija, Kipras, Italija, Graikija. Su tomis šalimis dirbame. Situacija gerėja ten. Liuksemburgas, pavyzdžiui, irgi sulaukė antplūdžio prieglopščių prašytojų. Ir ten jie atvyko daugiausiai iš vakarų Balkanų ir ten nedidelė tikimybė, kad jiems bus suteikta teisė gyventi. Vyksta reformos, kad būtų šal, šita šalis geriau pasirengusi pabėgėlius priimti. Daugelis šalių puikiai tvarkėsi su, to, su tomis problemomis. Austrija ir Niderlandai yra to šalis, kur sistema veikia. Vokietijoje taip pat, Švedijoje taip pat. Tačiau tai nėra priežastis nustoti, ką nors daryti toliau. Priešingai būtina remtis turimą patirtimi ir pasirengti taikyti 33 straipsnį, nes niekas neneikė būtinybės e, turėti skundų nagrinimo sistemą, ne visi iš karto gal galės tą padaryti, tačiau galiausiai visi išsakė štai kokį siūlymą. Jeigu kažkas iš 28 valstybių narių yra nepasiruošęs primti pabėgėlius, tai gali pridaryti žalos to šalies kaimynams. Tai yra svarbiausi dalykai. Tačiau abiejose tose valstybių grupėse pirmiausia e, pastebima yra tokia tendencija, to šalis investuos į problemos sprendimą. O kai dėl gražinimo pabėgėlių, aš neturiu kažkokio magiško metodo, kuris padėtų visus pabėgėlius gražinti į jų šalis, tačiau manau, kad elgiantis ryštingai ir suprantant svarbiausius dalykus – pavyks paskatinti savanoriškų grįžimų e, sieki. Galima sakyti, kad reikėtų atsisakyti priverstinių gražinimų. Manau, kad su, sukaupta patirtis įgyvendinant savanorišką pabėgėlių gražinimą, e, bus naudinga ateitie, esame pasirengę dirbti su tokiais projektais. Na, o pagalba grįžus asmenių į šalį irgi yra svarbus dalykas. Tai neturi būti vien tik į kišenę įdėta kažkokia pinigų suma. Turi būti suteiktas šistas daugiau. Turi būti pasitikėjimas pasitelkti tokie metodai, kurie padėtų žmonėms įsikurti šalyje, į kurią jie grįžta. Tai yra efektyviausias metodas. Išorės fondai. Yra tokių valstybių narių, kurios iš karto sakė, kad nori pasinaudoti nacionalimis lėšomis iš dalies. E, operacijoms išorėje, tai yra Ispanija, Vokietija, Prancūzija, e, Italija ir kai kurios kitos šalis. Tai aišku yra įmanoma. Ir mes norėjome, kad ši galimybė e, padidintų trečiųjų šalių galimybę dalyvauti projektuose. Ir Šiaurės Afrikos šalis, pavyzdžiui, Marokas ir Tunisas – arba Libija, bet jo situacija kitokia. Yra to šalis, su kuriomis bendradarbiaujame, turima bendra platforma, kuria naudojamasi tam, kad būtų užtikrinimas reikiamas koordinavimas. E, tas centralizuotas koordinavimas gali padėti sutelkti daugiau fondų, tai gali padėti pasitelkti daugiau lėšų, kurios bus naudojamos kolegų um, DEFCO. Reikėtų, kad tos lėšos mūsų, kurios šiaip yra ribotos, pasitarnautų migracijos ir mobilumo problemoms spręsti. Ir darbas viduržėmio jūros regione šiuo klausimu jau pradeda duoti rezultatų nes programoms nacionaliniams ir regioniniams skiriamas didesnis DEFCO finansavimas ir mūsų kolegos e, tą gali patvirtinti. Tai štai. Tikimės, kad programuose tai konkrečiai atsispindės. E, Dabar dėl kito klausimo, kaip reikėtų tvarkytis su e, gražinamais migrantais, kaip juos reikėtų gražinti kilmės šalį. Uh, Jeigu mes norime apie tai padiskutuoti, tai yra vienas dalykas, bet jeigu dabar kalbame apie politinį dialogą, tai yra kas kitka. Galbūt e, komitetą domina konkrečios išlaidos susijusios su gražinimo fondu. Na, mes nežinome, kokia bus ateitis. Kol kas dar negavome jokios programos, taigi nelabai galiu ką pasakyti, bet aš galiu, jeigu pirmininkė norite jums pateikti e, duomenis apie gražinimo fondą, kad jūs žinotumėte apie tai, kas buvo nuveikta likščiol ir kiek lėšų buvo panaudota. Ir e, tai bus pavyzdys, ir, e, kaip mes žmonės gražiname naudodami lėšas iš migracijos fondo, pavyzdžiui, kai žmonės gražiname į Pakistaną ar į kitas šalis. Dabar dėl išmanių į sienų projekto. Aš žinau, kad e, šis projektas yra labai kritikuojamas Europos parlamente, tai visiškai teisėta, bet jūs negalite tikėtis, kad e, komisija pateikė savo pasiūlymą ir staiga sustabdo e, visus veiksmus dėl šio pasiūlymo. Galbūt parlamentas nuspręs, kad pasiūlymui nepritars, bet mes dabar esame pateikę pasiūlymą ir mastome apie jį lyginčias priemonės. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip valstybės narės galėtų investuoti, kokie galėtų būti potencialūs to projekto rezultatai, bet mes negalime sustabdyti valstybės narės. Uh, valstybių narių. Problema yra ne pats projektas, bet tai, ką jau dabar daro pačios valstybės narės. Jeigu mes grįžtumėm e, porą metų atgal, kai buvo patiktas pasiūlymas dėl išmaniųjų sienų, tai e, tuomet tas projektas buvo laikomas e, prioritetu. Dabar šis projektas laikomas prioritetu tik keliose pasienio kirtimo punktuose. Nenorėtumėm, kad valstybės narės elgtųsi kiekviena savarankiškai, nederindama, nederindamos tarpusavyje projektų ir nepaistamos mūsų taisyklių. Taigi mano požiūris yra kiek kitoks, kuo mes labiau įsitraukėme į šį žaidimą E, tuo svarbu atsižvelgti tai, ką daro valstybės narės, tai susiję ir su finansavimu. Teisinis pagrindas bet kokia atveju yra aiškus. Mes esame pateikę pasiūlymą, manome, kad jis yra nuoseklus ir siūlau jį toliau nagrinėti. Pasižiūrėsime, E, ką valstybės narės nori matyti nacionalinėse programuose. Dialogas dar tik prasideda, jis nesibaigia. Kai jau žinosime, kokios yra nacionalinės programos ir jums galėsime suteikti daugiau informacijos. Ačiū. Ačiū už tokį išsamų paaiškinimą. tikrai e, atsakėte visus klausimus. Ar kas nors turėtų papildomų klausimų? Panas e, man servisi pasisiūlė pateikti duomenis apie lėšų panaudojimą. Matau, kad ponė Zipel turi papildomą komentarą. Taip, labai trumpa pastabėlė. Aš labai atidžiai klausiausi, ką jūs pasakėte. Išgirdau, kad Komisija e, pasilaiko savo teisę įgyvendinti savo pasiūlymus, nors dėl jų nebuvo netgi priimtas joks sprendimas. Labai ačiū už tokią informaciją. Na, kiekviena institucija turi prisimti savo uh, užduotis. Aš uh, išgirdau jūsų kritiką, bet jūs uh, turite suprasti, kad pagal teisinį pagrindą valstybės narės gali prašyti finansavimo e, tam, kad įgyvendintų projektus pasienyje, taigi aš nematau jokio prieštaravimo. The... Ponas Manservisi išsamei atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus. Ir jis taip pat pasisiūlė pateikti konkrečius e, duomenis apie fondo lėšų panaudojimą. Ta informacija bus išplatinta Libė komiteto nariams. Tai mums padės geriau dalyvauti politinėme dialoge. Ir galbūt pavyks pasistumėti prieki nagrinėjant su tuos dosie, kurie susijęs su MFF. Labai ačiū už visus paaiškinimus. Man atrodo, šią temą jau aptarėme. Dabar manau, kad galime judėti į priekį prie kito darbo tvarkės klausimo. Ačiū mūsų svečiui, netrukus tęsime darbą. Bye. Bye. Bye. So if you all agree, it'll be right on time. It'll be right on time. Right on... Dirbame pagal grafiką. Einame prie septinto darbo tvarkės klausimo. Tai yra Libė komiteto delegacijos vizitas į Švediją dėl švedės teisminės sistemos ir švedės prieglapšio procedūrų, ypatinga dėmesį skiriant nelydimiems nepilnamečiams. Pone Natalie Grisbeck, šios delegacijos vadovė, mums papasakos, kaip viskas yra. Prašom, pone Grisbeck. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. E, mūsų vizitas į Švediją vyko maždaug prieš metus laiko. Pabandysiu dabar pateikti informaciją apie tą E, vizitą, mes turėjome nemažai kontaktų ir gavome nemažai informacijos. E, ir apie tai buvo kalbama pranešime, dėl kurio diskutavome ir jau dėl kurio buvo balsuota. Tad šiandien aš kalbėsiu trumpai. Ir jo labiau, kad salėje mažai kolegų. Na, formos požiūrių tai buvo puikiai organizuotas vizitas. Norėčiau padėkoti visiems organizacijams šį vizitą, padėkoti vertėjų komandai taip pat, organizacinių požiūrių, kolegų, kolegos e, buvo labai dinamiški ir aktyvus, viskas buvo labai turininga, atmosfera buvo labai konstruktyvi. Ir e, tai mums leido įsigilinti į temas, o šis vizitas buvo skirtas iš arčiau susipažinti su teisminė sistema Švedijos ir prieglopščio e, sistema ir kolegos e, galėjo išsiaiškinti, kaip būna su nelydimais nepilnamečiais šiame kontekste. Mes sustikome su įvairių politinių struktūrų, atstovais, su vietinės valdžios struktūrų, savivaldybių atstovai sustikome taip pat su kai kuriais ministrais, su imigracijos ir prieglupščio ministru, ponu Tobijas Milstrom, taip pat teisingumo ministru susitikome, susitikome su e, teisingumo ministerijos valstybės sekretorė, susitikome su šių ministrų e, komandų nariais, paskui buvo parengta, parengtas pranešimas, prezentacija šitais klausimais. Na ir aišku, turėjome progos aptarti Švedijos prieglapšio sistemą. Ypač domėjomės taip, kaip e, nepilnamečiai yra, kaip su nepilnamečiais yra elgiamasi tame kontekste, kaip E, jiems yra padedama, taip pat e, daug diskutavome apie e, teisminį bendradarbiavimą ir teisminę sistemą Švedijos, tad jūs turite mūsų aiškinamąjį dokumentą šito klausimu, galbūt dar tik tai pridursiu, jog dėl Švedijos prieglopščio procedūrų, tai mūsų vizitas vyko gana e, kar karštų aktualijų metu, nes e, Sirijos pabėgėlio klausimas buvo svarstamas e, Švedijoje praeitais metais gegužės e, mėnesį, kaip tik tai Sirijos, Sirijos įvykiai ėmė klostytis labai dinamiškai ir, ir, ir, ir kai kurioms valstybėms tai turėjo pasiekmių. Ir Kaip tik tai tas Sirijos pabėgėlio klausimas tuomet švedijoje buvo svarstamas. Toliau dėl e, nelydimų nepilnamečių mūsų delegacijai tai, tai buvo labai svarbus klausimas ir dėl to mes labai džiaugiamės, kad, galime, kad galėjome apsilankyti Švedijoje ir Švedijos įvaizdis e, šioje srityje, tai yra nelydimų nepilnamečių e, prieglopšio ir, ir, ir prieimimo srityje yra puikus ir mus labai domino Švedijos e, sistema ir e, ypač domėjomės tuo, jog Švedijoje ne valstybė, o savivaldybės yra atsakingos už e, šiuos nepilnamečius ir jos yra kompetentingos įgyvendinant atitinkamas kvotas šioje srityje. Šiuo klausimu mes labai domėjomės procedūrinę pusę, metodologinę pusę. E, pamatėme, jog tai yra iš tikrųjų komandinis darbas, jeigu visų tuo procesu užsima nuo pradžios iki galo komanda ir, ir tas procesas nėra skaldomas kompetencijos požiūrių į atskirus segmentus. Taip pat e, e tas pereinamasis amžius 18 metų, čia yra gana svarbus aspektas. Ir kas yra daroma paskui, nuo 18 iki 21 metų, kaip yra padedama šitiems jaunuoliams, e, kad e, jie neatsidurtų uh, už, už, už visuomenės ribų jau tą, tą dieną, kai, kai sueina 18 metų. Tad e, bandėme aiškintis, kaip yra padedama ir kaip, kaip saugomi tie e, jaunuoliai, kuriems jau suėjo 18 metų. Taip pat e, teisminio bendradarbiavimo klausimais domėjomės. Šioje srityje mes pamatėme, jog Švedija taiko E, multidisciplininės komandos metodą. Ir e, aš jau beveik baigiu savo pristatymą, kadangi mes esame ir kitose valstybėse matę kitų e, pavyzdžių, pavyzdžiui, Niderlanduose techninių požiūrių galbūt Niderlandų modelis būtų sunkus įgyvendinti mums, o Švedijoje domėjomės globėjo paskirimo aspektu, nes e, izoliuotų nepilnamečių atveju tai yra be galo svarbus aspektas. Ir bendradarbiavimo idėja iš tikrųjų buvo tam tikras raudonas siūlas visose struktūrose, tiek e, vietinės valdžios institucijose, tiek ir kitose, kurios e, yra susijusios su mūsų E, aptartas rytimi. Dvi dienas praleidome Stokholme ir Solnoje, kuri yra e, Stokholmo aglomeracijos e, savivaldybė. Ar būtų komentarų? Iš kolegų pusių, ar kolegos nori ką nors pridurti, ar komentuoti, atrodo, kad ne. Jeigu ne, tuomet. Uh, Dėkojame dar kartą. Pranešėjai, dabar periname prie pono Encijų ataskaitos dėl delegacijos vizito į Lisaboną, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsienos centrą. Liepos mėnesį vyko šitas vizitas. Ponas Encijų kaip delegacijos vadovas trumpai galės pateikti informaciją apie šį vizitą Lisaboną. Žodis jums. Mike, Mike, Mr. Ensiu. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Na, situacija čia yra labai panaši. Delegacija vyko į Portugaliją praėjusiu metu Liepos mėnesį. Vizitas buvo išties įdomus. Libė delegacijos e, tikslas buvo iš esmės e, pasikeisti nuomonėmis apie e, stebėsenos centro veiksmus ir prioritetus. Buvo susitelkta ties centro veiklos programa, administracija ir biudžetu. Mes turėjome gal, galimybę susitikti su ponu Wolfgang Gertz pirmininku arba direktoriumi, taip pat ir valdybos pirmininku Europos e, parlamento nariai ir ekspertai dalyvavo tame sustikime. Centras e, buvo įkurtas dar 95 metais. Šio Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro užduotis yra teikti e, nuomonę dėl įvairių su narkotikų e, kovos politika susijusių klausimų, pažiūrėjau, dėl e, narkotikų platinimo. Taip pat teikiama informacija apie narkotikų pasiūlą, paklausą, bendradarbiaujama su Europolu. Taip pat yra nagrinėjamos naujos tendencijos ir koordinuojami valstybių narių veiksmai, kovant su narkotikais, rengiant ir bendrą ES politiką. Centro mandate nėra priemonių susijusių su valstybių narių nacionalinėmis politikomis. Vizito metu Mes išgirdome, ką mano e, šios agentūros ekspertai apie pagrindinės narkotikų naudojimo tendencijas ir tiekimą ES. Gavome daug informacijos apie tai, kaip centras stebi naujas psichoktyves medžiagas. Tai itin didelis susirūpinimą keliantis reiškinys. E, šio centro užduotis yra skatinti ir valstybės narės keistis geriausią turimą praktiką. Tai susiję ir su strategija bei veiksmų planu ir tarptautiniais šio centro veiksmais. Pavyzdžiui, šis centras bendradarbiauja su daug įvairių svarbių e, e, tarptautinių organizacijų. Šis centras bendradarbiauja ir su Europos parlamentu, Libė komitetu, bet taip pat ir Envi bei biudžeto komitetais. Ir tas bendradarbiavimas tikrai pasiteisino. Libi komiteto darbas, rengiant e, teisės, rengiant pranešimą dėl psichoaktyvių medžiagų, e, vyko bendradarbiaujant su šiuo centru. Nes, kaip jau sakiau, centrui tenka labai svarbi užduotis, stebint naujų psichoaktyvių medžiagų naudojimą. Ir čia noriu išreikšti apgailę stavimą, kad 2014 metams šio centro biudžetas buvo sumažintas 5 procentais, nors centras atlieka iš tikrųjų labai svarbų darbą, ten dirba ekspertai, kurie nagrinėja, kaip yra naudojami narkotikai, kaip jais prekiaujama. Tai e, narkotikai kelia ypatingą grėsmę ypač jaunai kartai ir visuomenės stabilumui. Vizito metu mes e, aiškiai supratome, kad e, reikia visuomenę geriau informuoti apie šios agentūros veiklą, užtikrinti, kad ji būtų geriau matoma. E, Taip pat mes norėtumėm e, tvirtesnio bendradarbiavimo tarp agentūros ir parlamento Libė komiteto. Tai tiek. Ačiū už jūsų dėmesį. Same goes to the floor. Any comment? Ačiū, mane Enčiu. Ar kas nors norėtų pakomentuoti, ar ką nors pridurti? Niekas nieko nenorite pridurti, tai keliaukim toliau. Ačiū kolegai Enčiu už ataskaitą. O dabar paskutinis darbo tvarkis punktas. 11.30 vyks koordinatorių posėdis. O dabar? Thierry Van Schurbrek pristatys savo ataskaitą. Tai yra studija dėl Europos Sąjungos nevyriausybinių organizacijų finansavimo. Ir paskui vyks galbūt diskusiją. Kolega Vanšubrek sveikiname atvykusi, prašom pateikti savo ataskaitą, savo studiją. Prašom. Pradėsiu nuo trumpo įvado. Norėčiau priminti studijos tikslus – Tai buvo siekiama užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, kiek lėšų yra skirima nevyriausybinėms organizacijoms, ypatingai migracijos, vidaus reikalų ir saugumo srityje. E, pakalbėsime apie pagrindinius nevyriausybinių organizacijų finansavimo principus, apie tai, kokią dalį lėšų, e, kokią dalis lėšų valdomi tiesiogiai, su kokia administracinė našta susiduria nevyriausybinės organizacijos ir kaip uh, tvarkomasi su ES dotacijomis. Europos komisija jau ėmėsi priemonių, e, kuo didesniam skaidrumui lėšų efektyvumui užtikrinti. E, buvo apklausta daug suinteresuotų kompetentingų subjektų es institucijose, buvo atlikta e, buvo, at, buvo stengiamasi pasitelkti abis sistemas, bendrą skaidrumo registrą ir taip pat finansinio skaidrumo sistemą, tačiau to ne visada pakanka. Buvo stengiamasi pasižiūrėti, kas gavo lėšų, Caritas Transparency International, Bulgarų, um, e, labdaros organizacija, Prancūzijos e, pagalbos, terorizmo aukoms pagalbos organizacija, kiek gauta, kaip tvarkytis su tomis lėšomis, tai buvo analizuota. Uh, Kartais e, problemą kelia tai, kad nėra ES lygmens apibrėžimo, kas yra e, nevyriausybinė organizacija. Ir nemenka dalis ES fondų yra valdomi nevyriausybinio organizacijų, tačiau juridiškai tai nėra apibrėžta ir sunku kartais patikrinti, kaip tos lėšos tvarkomos. E, nes nevyriausybinės organizacijos yra traktuojamos taip pat kaip ir bet kuris kitas fondų iš ES gavėjas. Nėra e, teikiama daug informacijos apie vyriausybės organizacijas. Um, egzistuoja toks nepilnas registras, kur tos, tos e, organizacijos registruojasi neprivaloma tvarka. Informacinė sistema apima galimybę e, suteikti statusą tam tikrą nevyriausybinėms organizacijoms, ne tik nepelno siekiančioms organizacijoms. Ir tai yra svarbus dalykas. E, tas žymėjimas tų organizacijų taps privalomų, tap privalomų nuo 2013 metų, tačiau duomenų oficialių dar apie tai nėra. Taigi būtina apibriežti, kas yra nevyriausybinė organizacija, tai ne tiek svarbu e, juridiniais tikslais, kiek praktiniais tikslais. Tas apibrėžimas padėtų išaiškinti tiksliau, kiek finansavimo tos organizacijos gauna ir tai padėtų užtikrinti geresnį skaidrumą. Šiame kontekste būtina gerinti finansinio skaidrumo sistemą ir bendrą skaidrumo registrą. Tas dvi priemonės uh, kurios padeda išaiškinti, kas yra pagalbos gavėjai ir surinkti informaciją apie tai, kaip pagalba naudojama. Keliaukime toliau. Kiekis tų lėšų, kurias gauna nevyriausybinės organizacijos. Šią migraciją į vidaus reikalams ir saugumui yra 2011 metais skirta 11,1 milijono eurų ir 2012 metais 30,9 milijonai eurų. E, tos sumos buvo paskirtos ir teko tiesiog rankiniu būdu patikrinti e, finansinio skaidrumo sistemoje esančius duomenis, siekiant išsiaiškinti, kaip buvo panaudota. Ir E, bendra pasidalymo tvarka yra gyvendinama e, e, tam tikra dalis tų programų ir panaudota dalis lėšų. Administracinės lėšos sudaro apie 7 procentus tų, tų lėšų, kurias gauna nevyriausybinės organizacijos. Um Dabar tipinės administracinės e, išlaidos nevyriausybinių organizacijų sudaro nuo 9 iki 15 procentų joms skirtų lėšų. Ir su tuo susijusiu keletą pastabų taip pat turiu. Pirmiausia, aš jau sakiau, kad būtų gerai turėti specialų apibrėžimą, kas yra nepelno siekiančios organizacijos, kas yra nevyriausybinės organizacijos. organizacijos Administracinės išlaidos, e, kurios sudaro 7 procentus visų e, nevyriausybinio organizacijų lėšų, regisi, yra ta suma, kuri atitinka dabartinius e, nevyriausybinio organizacijų poreikius. Administracinė našta, su kuria susiduria nevyriausybinės organizacijos. Čia norėjau pasakyti, kad 9 iš dešimties, devynis, devynis iš dešimties atvejų mes pastebėjome, kad administracinė našta tebėra per nelik didelė nevyriausybinėms organizacijoms. Ir daugiau, kuo daugiau yra tos administracinės naštos, tuo mažiau tų paskirtų lėšų yra panaudojami tiesiogiai projektams. Naujas finansinis reglamentas daug ką pagerino, bet tebelieka dar gerintinų dalykų šioje srityje ir turėtume intensyvinti dialogą su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad galėtume suprasti, kokį poveikį mūsų priimtos gairės turi toms nevyriausybinėms organizacijoms. Svarbu, kad jos galėtų tinkamai pasinaudoti esamomis procedūromis ir nepatirti tos penelik dėlės naštos. Mes stengiamės išteiškinti, kokios būtų galimybės suderinti tarpusavyje tos, ta, visų paskirtų lėšų valdymą. Tai galėtų sumažinti naštą nevyriausybinėms organizacijoms Taip pat 14-20 metais buvo pateikti siūlymai programoms, buvo siūlomas daugiametis finansavimas, nes tai suteiktų daugiau saugumo ilgalaikiai perspektyvai. Taip pat buvo numatytos bendros taisyklės e, finansuojamoms programoms ir lankstumo mechanizmas, kad būtų galima geriau reaguoti E, į kokias nors labai skubės situacijas. Na ir paskutinis klausimas, kurį noriu paminėti, yra e, skaidrumas, efektyvumas e, finansavimo skiriamo nevyriausybinis organizacijoms. Čia yra daug taisyklių ir procedūrų, kurios galioja siekiant užtikrinti skaidrumą. E, tuos taisyklės buvo pasirinktos remiantis tam tikrais stebėjimais, pastebėjome, kokios yra silpnosios pusės, jas, apie jas mums papasakojo suinteresuoti subjektai. E, su, paprastai vyriausybės organizacijoms naudinga informacija pateikiama, kai jos pateikia prašymus gauti finansavimą. Paprastai ko finansavimas tam tikrais atvejais nėra E, įmanomas, tačiau kai kuriais atvejais galima rinktis ir tokią priemonę, kaip jau anksčiau sakiau, trūksta gairių e, nevyriausybinėms organizacijoms, kurios nori iš tikrųjų įvertinti, kokį poveikį turėjo jų programos. Na ir paskutinis dalykas. Nepakankamai naudojamos projektų ataskaitomis, kurias teikia nevyriausybinės organizacijos. Mes manome, kad būtų naudinga, kad šita informacija būtų skelbiama viešai, kuo plačiau, nes tai padėtų kitoms organizacijoms pasisemti geriausių žinių, geriausios praktikos ir pasimokyti iš jų. Tai štai, tuo ir baigiu savo pasisakymą. Labai ačiū šią prezentaciją, ačiū už tai, kad papasakote, kaip yra e, finansuojamos nevyriausybinės organizacijos Europos Sąjungoje. Libė komitetas paprašė atlikti tokį tyrimą. Dabar galime padiskutuoti. Matau, kad ponas Piker prašo žodžio. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti už šį atliktą tyrimą tikrai buvo labai įdomu išsiaiškinti, ar optimaliai buvo panaudotos ES lėšos. Ir be abejo, tikrai labai įdomu, kiek buvo investuota vien tik tais į administraciją ir kiek buvo uh, išleista konkretiems projektams. Taip pat reikėtų išanalizuoti, kiek Europos komisija pagerino savo veiklą? Kiek buvo, tarkim, sumažintos administracinės kliūtis, ar dabar uh, jau pasiekta daugiau skaidrumo, juk e, buvo siekta visų šių tikslų. Norėčiau padėkoti e, visiems, kas atliko šį tyrimą. Uh, Mes turėjome progos pasikalbėti, e, tas dialogas buvo labai konstruktyvus, dabar labai džiugiuosi, kad jau gavome rezultatus ir šią analizę. Buvo e, išanalizuotos kelios laisvai pasirinktos nevyriausinės organizacijos, negalėjome ištirti jų visų. Taigi buvo atlikta analizė ir paskui buvo padarytos išvados. Manau, kad tas išvadas turėtų gauti ir nevyriausybinės organizacijos, o taip pat ir komisija, tam, kad būtų galima dar labiau pagerinti situaciją. Ačiū už tai, kad analizės rezultatus pateikėte ir Europos parlamentui. Norėčiau pateikti porą klausimų. Visų pirma, buvo tirtos tik tos nevyriausybinės organizacijos, kurias centralizuotai E, valdomos iš Europos Sąjungos. Per dviejus metus finansavimas e, e, padidėjo praktiškai tris kartus nuo 2 milijonų iki 13,9 milijonų. Aš norėčiau pastirauti, kodėl per pastaruosius dviejus metus finansavimas nevyriausybinėms organizacijoms padidėjo tris kartus. Turiu ir dar vieną klausimą. Mes sustarėme, kad bus tirtos tik tam tikros nevyriaus, nevyriausybinės organizacijos. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos veikia tik nacionalinių lygmenių ir jos finansuojamos iš nacionalinių biudžetų. Bet e, iš tikrųjų tik apie 20 procentų uh, visų lėšų išmoka Europos komisija administracinėms išlaidoms, nes tie projektai administruojami nacionaliniu lygmeniu. Bet 80 procentų yra e, finansuojama nacionaliniu lygiu. E, tyrimų metu į tai nebuvo atsižvelgta. Ir mano klausimas buvo štai koksai. Ar jūs bandėte gauti informacijos ir iš nacionalinių institucijų, kurios yra atsakingos už tokių programų vykdymą? Ar jums kilo kokiu nors problemų gaunant e, informacijos iš valstybių narių? Ir taip pat e, noriu pastirauti, ar Europos komisija žino, kas vyksta nacionalinių lygmenių, ar yra užtikrintas tas pats skaidrumas? Ar taip pat skaidriai yra panaudojamos lėšos projektams? Jūs minėjote 10 procentų viršutinę ribą. Ar tos ribos yra laikomasi? Kas atsitinka su 80 procentų lėšų, kurios e, yra išleidžiamos nacionaliniu lygiu? Man nelabai čia viskas aišku. Gal jūs turite kokį nors paaiškinimų ar informacijos? Ar nacionaliniu lygmeniu viskas vyksta lygiai taip pat kaip ir europiniu lygmeniu? Ir ar jūs galite gauti informacijos, kai projektai yra įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu? Labai ačiū. Ma, Madame Gijom, prašom žodis jums. Kadangi mūsų nedaug, tai reikia naudotis progą. Aš negryšiu prie paties fondo ir e, atsiprašau, bet nesu to tyrimo skaičiusi, nesu detaliai su juo susipažinusi, tad e, neturėsiu komentarų dėl turinio, kadangi, kadangi nesusipažinau su doku, dokumentu. Tačiau turiu e, pastebėjimų dėl formos. Su ponu Manservisi iš komisijos, ką tik tai kalbėjom apie pirmosius e, etapus, įgyvendinant nacionalinės programas dėl TVR fondų. Ir Dabar mes grįšime į savo valstybės narės ir ten kalbėsimės apie tai, su kokiais sunkumais yra susidurėme tų fondų e, srityse. Man atrodo, kad e, vėlavimas yra viena iš problemų. Buvo dirbama e, tobulinant tos fondus, gerinant jų padėtį, dirbom tą darbą porą metų jau, tačiau man atrodo, kad čia iškyla e, tam tikrų netitikimų, todėl kad e, skirtingos e, taisyklės, sudėtingumas, administracinė, e, administracinis griozdiškumas ir taip toliau, visa tai, apie ką mes kalbėjom, kalbėjom apie praeitą laikotarpį ir ypač turiu galvoje jūsų rekomendacijas dėl finansinio reglamento. Tai ar šiuo etapu jūs jau galėtumėte aiškiau pakomentuoti keletą rekomendacijų, vieną, dvi rekomendacijas, kurios mums yra svarbesnės, jūs rodite skaidrės ir galbūt galėtumėte pateikti konkrečių e, pavyzdžių ir ar galite pasakyti, jog buvo atsižvelgta anksčiau e, nuveiktą darbą. Ponas Van Šubrik, ar, ar, ar, ar norėtumėte pakomentuoti? Pirmiausia, dėl paskutinio klausimo, dėl studijos laiko. Tačiau čia atsakyti negaliu, nes iki praėjusių metų pabaigos dar buvo užsakyta šitą studiją, mes ją atlikome kaip galima greičiau. Tad ar tai atitinka darbų kokius nors kalendorius pakomentuoti negaliu. dėl pono Pirker klausimo susijusių su sumų padidinimu. Mano kolega Lionel galbūt pridurtų čia kanos. Taip, šia, čia šioje jūsų mėtos reikyje sumos yra didinamos. Tai yra labiau susijęs su programų įgyvendinimu nevyriausybinio organizacijų srityje, kurios dirba ir, ir užsima vidaus reikalais. Mes kalbame ne tik apie, apie, apie nevyriausybinės organizacijas, bet ir apie viešasias institucijas valstybėse narėse, kurios kūruoja šios klausimus. Ir čia nevyriausybinės organizacijoms skiriama dėmesio daugiau negu kitiems e, subjektams. Grįžtant prie kitų klausimų, kai dėl pasidalytojo valdymo 18-19 procentų valstybės yra taip pat atsakingos už tų lėšų valdymą ir skaidrumo yra šiek tiek mažiau šioje srityje. Ir nevyriausybinėms organizacijoms be abejo lėšos yra reikalingos ir pasidalytojo valdymo srityje situacija yra šiek tiek mažiau aiški. Šiaip be abejo turi būti skelbiamas visų pagalbos gavėjų sąrašas, bet jis nėra centralizuotas ir nėra viešai visiems prieinamas. Tie sąrašai yra paprastai sudaromi atskirų kompetentingų ministerijų, tačiau jie ne visada yra laiku atnaujinami. rekomendacijos pavyzdys. E, dėl kiekio kur, finansavimo, kurį gauna nevyriausybinės organizacijos, nėra, kaip jau sakėm, apibrėžimo, kas yra nevyriausybinė organizacija ir dėl to ne, visa, ne visos ataskaitos yra gaunamos, kurios padėtų įvertinti šias sumas būtina, kad tas apibrėžimas atsirastų, tuomet kiekius finansavimo nustatyti būtų paprasčiau. Europos komisija savo vidaus apskaito yra identifikavusi, kas yra laikytina vyriausybinėm, nevyriausybinėmis organizacijomis, bet čia šioje srityje dar reikia daugiau skaidrumo, kad visa informacija apie jų finansavimą būtų viešai prieinama visiems. Dėkui. Gal dar kas turi pastabų? Pastabų, pane Gijom, sakė, kad e, e, šis tyrimas e, buvo tarp ir kitų Libe komiteto atliktų tyrimų, kurių sąrašas buvo patvirtintas dar 2013 metais. Mes dabar Tęsime darbą 11.30, taigi skelbiu per 15 e, minučių per traukėlę. O paskui bus koordinatorių posėdis. Labai ačiū visiems. Posėdį, kitas mūsų posėdis įvyks Briuselėje. Kovo 31 dieną, o taip pat ir balandžio 1. Labai ačiū visiems už bendradarbiavimą. Iki. Thank you, thank you.